15 iki 23 e, valandos. E, šio posėdžio protokolą galite rasti e, Europos parlamento tinklapyje. Posėdis baigtas, visiems linkiu gero vakaro.